Ir baigiame mūsų šio vakaro darbo atvarkės klausimų nagrinėjimą. Kitas posėdis vyks rytoj, kovo 24 dieną nuo 9 iki 1. Na, o po pietų taip pat atitinkamų laikų vyks posėdis.